praeitą savaitę. Ir dar sureaguosiu į tai, ką jūs per pasarsias dienas daug kartų kartojate. Sakėte, Europos parlamentas yra demokratijos širdis. Tačiau turiu pasakyti, kad viskas gali sklandžiai plėtotis, jeigu visi gerbs sistemos principus. Jūs kalbėjote apie liečių lygybę, sakėte, kad svarbu, jog pirmą kartą moteris e, gali būti išrinkta komisijos pirmininkė. Bet e, kas įvyko vakar vakare parlamente? Matėme moterį buvusią savo šalies ministrę pirmininkę, kuri nebuvo išrinkta užimtumo komiteto pirmininkė. Tai yra nesuprantama, visiškai nelogiška. Labai svarbu kai ką prisiminti, kai kalbame apie taisyklės, negalime elgtis veidmainiškai. Mes negalime prašyti konsensuso ar prašyti tam tikro vaidmens iš parlamento, jeigu nesilaikysime dehonto sistemos tam tikrais atvejais, kai tai numatyta. Pastaruoju metu jūs e, parašėte keletą laiškų e, žodžiai gali išnykti, tačiau laiškai liks. Jūs e, daug ką pažadėjote e, Renew Europe frakcijai, taip pat socialistams. Pone Garsie Peres e, prašė jūsų patikslinti kai ko dėl teisinės valstybės mechanizmo. Mes irgi norėtume tam tikrų patikslinimų iš jūsų, kai jūs atsakinėsite tuo pačiu klausimu. Per pastarusius penkerius metus e, matėme, kad ponas Tirmansas išrado tam tikrus metodus. Galbūt mes kalbame apie skirtingus dalykus ir dabar visiškai nebeaišku, kaip turi atrodyti tas teisinės valstybės mechanizmas. Jūs e, kalbėjote taip pat ir apie klimato kaitą. Taip yra tam tikrų pozityvių dalykų. Jūs kalbėjote apie teisingo perėjimo fondą, apie tai, kaip reikia švelninti pereimo e, kaštus, sąnaudas, kalbėjote apie banką specialų kapitalą, bet jūs kalbėjote vėl apie tikslus. Turime mes labai daug tikslų, bet nežinome, kaip juos pasiekti. Viskas dabar ganėtinai supainiota. Jeigu teisingai supratau, jūs siūlote 50 procentų tikslą, praeitą savaitę kalbėjote apie 55 procentus, bet e, tai jau visiškai kitoks tikslas. Jūs e, savo pasisakymę išdėsite daugybę ketinimų. Kaip žinia, kai kurios šalis norėtų nepriklausomai spręsti dėl anglies naudojimo valstybės narės Mūsų frakcija už tai taip pat pasisako. Jūs kalbėjote apie minimalų atlygį, apie tai, kad visiems jauniems žmonėms reikia užtikrinti galimybę dirbti, bet iš kur paimsite lėšų tam? Ir koks bus atskirų valstybių narių vaidmuo? Jūs taip pat labai gražiai kalbėjote apie pabėgėlį, kuris atvyko į Vokietiją, kaip jūs jį priemėte, istorija labai graži. Bet mes e, turime kalbėti ne tik apie pabėgėlius, e, yra ir migrantai, teisėti migrantai. Praeitą savaitę jūs e, sakėte, a, kalbėjote apie tai, kad vyksta tyrimas prieš vieną žmogų dėl to, kad nebuvo laikomasi taisyklių. E, ir taip pat, kad e, kažkas padėjo išsisukti e, Italijoje nuo teisės saugos pareigūnų. Jūs apie tai taip pakalbėjote ir aš norėčiau, kad jūs paaiškintumėte viską dabar konkrečiai. Tada mes galėsime e, savo frakcijos posėdį apsispręsti dėl jūsų kandidatūros. Dabar ponas Širdevan. Ačiū ponė pirmininkė, ponė van der Leyen, Daug buvo kalbėta apie europiečius, o aš pastarosiomis dienomis, kaip ir kiti kolegos, gavau šimtus tūkstančius elektroninių laiškų, tai susiję su jūsų nominacija Europos demos. Aš suteiksiu žodį ir pacituosiu vieną iš tų elektroninių laiškų. A, esu rinkėja ir tikiuosi, kad bus parlamente išrink tas pirmininkas ar pirmininkė, kuri nebus paskirta gynybos ministrės paskirimas komisijos pirmininkė būtų tikrai siaubingas signalas. Tai būtų žingsnis lik militarizacijos, link izolacijos. Taigi, kritikuojamas jūsų paskirimo metodas, jūsų įdirbis ir tuo viskas pasikeita. Mes išklausėme jūsų kairiųjų frakcijoje ir tapo visiškai aišku, kad jūsų vizija skiriasi nuo mūsų. Mes esame vienintelė frakcija, kuri ryštingai atmeta taupimo politiką. O kai jūs, toks žmogus kaip jūs, kalba apie Europos ateitį, turi galų gale atsisakyti klaidingos neoliberalistinės politikos, taupimo politika tikrai nepadėjo išlygininti valstybių biudžetų priešingai. Tiesiog neliko valstybės investicijų taupoma sveikatos apsaugos, švietimo sąskaita, nėra pinigų kovai su klimato kaita, o atsakingi už šią politiką esate jūs, kenčia piliečiai, piliečiai visoje Europoje. Pone Vandelain, jeigu jau norite kovoti su klimato kaita, darykime tą šiandien. Jeigu mes norime pasiruošti ateities iššūkiams ekonomikoje, investuokime šiandien. Ir jeigu norime įveikti visus iššūkius, reikia pradėti tą daryti šiandien. 130 milijonų, tai yra oficialūs e, komisijos skaičiai, 130 milijonų Europoje gyvena skurdė arba jiems grėsia skurdas. Todėl viliuosi iš būsimosios pirmininkės e, daugiau negu gražių žodelių. Mums reikia ryškių iniciatyvų už socialiai orientuotą Europą. Mano tikslas po penkerių metų ne vienas europietis, kad ir kiek jie metų, kad ir kur be gyventų, nesusidurtų su skurdu. Mano tikslas, kiekvienas turi gyventi oriai. Aišku, tam reikia finansinių sąlygų, tam reikia tinkamo apmokesčio, tačiau jūs čia labai neaiškiai pasisakėte, aptakiai norite mokestinio sažiningumo ir tiek. Tačiau iš kandidatės į pirmininkės postą aš tikiuosi ir noriu drąsos ir ryšto, kad ji pasakytų koncernų savininkams, aš esu prieš socialinį dempingą, už sąžiningą apmokestinimą, kad uh, gautų naudą kiekvienas pilietis, kad kiekvienas sumokėtų tuos mokesčius, kurios privalo. Toliau jūs kalbate apie milijardus investicijoms į gynybos sektorių, tą planuojate, taigi tie pinigai, kurie nepasieks švietimo, sveikatos apsaugos ir vietoj to mes turėsime naujų gynybos sistemų. Čia gal girdime svajonės, aš sakyčiau, košmarą apie Europos kariuomenę kosmose, tikrai siaubas. Vis dėlto visų tų kalbų pagrindas yra ir tikslas yra vienas - Europos militarizacija. Mes, kairieji, atmetame tą. Mes norime, kad stipriau būtų orientuojamas į diplomatinį konfliktų sprendimą ir pirmiausia reikia sušaukti tarptautinę nusiginklavimo konferenciją. Ir paskutinė mintis. Europos išorės sienos pareikalauja daugiausia gyvybių pasaulyje ir tai yra visiškas Europos politikos bankrotas. Kasdien žūsta ir skęsta žmonės viduržėmio jūroje, kitur prie Europos sienų o tie, kas juos gelbėja, yra tampomi po teismus. Tai neprimtina. Ir aš nepaprastai laukiu jūsų atsakymų, ką jūs čia planuojate daryti, keisdama situaciją į gerą. Tuo pat metu tapo visiškai aišku, kad socialiai orientuota, taiki ir visiems sąžininga Europa Europos nėra vietos jūsų vizija. Taigi negalime už jūs balsuoti. Dėkui. Ačiū ponas Farage, neprisijungusių vardu. Pusantros minutės. Aš kalbu salės gale šį kartą. Bet kaip ir maniau, Europos parlamento rinkimuose Brexit partija pirmavo rinkimuose ir iš tiesų gavo daug, daug vietų. Ir štai dabar sugrįžau į tą vietą, kuri yra pažeminta ir Europos vadovų taryba padarė šią vietą impotentišką iki šiandieną, kai galiausiai jūs turite realių galių pasinaudoti tomis galiomis. Ką jūs matėte šiandien iš ponia Užla von der Leyen bando kad ES pradėtų kontroliuoti absoliučiai visus mūsų gyvenimo aspektus. Ji nori sukurti centralizuotą, nedemokratišką, pasenusi, pasenusi komunizmą, pagal kurį nacionalinių valstybių parlamentas, kur viskas valstybės yra kontroliuojama, kur galiausiai parlamentas praranda bet kokią reikšmę. Ir aš norėčiau iš savo perspektyvos pasakyti, kad tam tikra prasme mane tai tenkina, nes jūs ką tik breksitą padarėte kur kas populiaresniu Junktinėje karalystėje. Ačiū Dievui mes išeiname bet taip yra daroma gynybos tikslais. Ji yra fanatė, ji bando kurti Europos armiją, pajėgas, bet ji nėra viena. Kai ji bus sukurta, NATO iš vis neliks. Arba NATO neturės bet kokios reikšmės Europoje. Ir turime nepa, nepamiršti ir prancūzijos prezidento Makrono, kuris praeitą sekmadienį stovėjo atvirame automobilyje, už jo stovėjo NATO pajėgos, Europos gimstančios gynybos pajėgos, jis atrodė kaip Napoleonas. Nebejokite. Jeigu penkeri, penkeris metus šie žmonės valdys, Europos gynybos sąjunga bus sukurta ir tai, kas buvo daroma gynybos tikslais, bus naudojama ir puolimui. Ir šis parlamentas visiškai to nekontroliuos. Balsuokite prieš šią kandidatę sm, nes bus suduotas smūgis demokratijai ir, jų, demokratijai ir jūsų piliečiams. E adesso, uh... Dabar norėčiau suteikti žodį poniai von der Leyen sureaguoti į frakcijų vadovų pasisakymus. Ačiū, ponė pirmininkė. Prisipažinsiu, kad besiklausydama paskutiniojo pasisakymo sakančiojo tik sutvirtėjo mano įsitikinimas, kad reikia toliau dirbti su Britais. Tačiau, ponia Faražai, tokių kalbų kaip jūs niekam čia nereikia. Das, das das Ir tuo graži mūsų Europa. Europoje, Europos Sąjungoje valstybės narės atsidūrė savo norų Jos čia, nes nori, nes turi bendrų vertybių, nori jas ginti, nes tai mus stiprina. Iššūkiai globaliame pasaulyje yra didžiuliai. Pavieniui ne vienas, ne, ne vienos neišspręsime. Tačiau apjungę jėgas sukūrė švelną ją galę, unikalią europinę galę, grįstą europinėmis vertybėmis, mus stiprinančią, mes sugebėsime įveikti ateities iššūkius. Ta mes privalome padaryti ryštingai ir mūsų vaikų labui. Dabar sureaguosiu į keletą jūsų pasisakymų. Europoje yra unikalus dalykas - socialiai orientuota rinkos ekonomika. Tai yra unikalus derinys stiprios rinkos. Rinkos, kurie stipri ir kurioje dirba kiekvienas ir šios rinkos jėga turi pasiekti piliečius. Tai yra socialinis komponentas, todėl mes kalbame apie socialinį ramstį ir apie tai yra bendrai pasisakę ir nusprendę sukurti socialinį ramstį visos trys institucijos - komisija, parlamentas ir ministrų taryba. Todėl mes turime dirbti ryštingai ir niekada nesustoti. Tobulumui ribų nėra, tačiau siekis tobulėti, stiprinti socialinį komponentą ir daryti tą ryštingai turi išlikti mūsų aukščiausių tikslų - tvarumo, tvarios plėtros tikslai. Jų, jie yra mūsų veiksmų gairės. Jų pasiekti yra mūsų bendras interesas. Kiekvienas jau suprato, kad laikrodis nestovi, o laiko yra mažai Žemė reikia mūsų pagalbos. Viskam, ant ko pastatytas mūsų gyvenimas, yra iškilęs pavojus. Mes turime gyventi tvarioje aplinkai, draugiškoje aplinkoje. Būtent dėl to tvarios plėtros tikslai yra mūsų bendras interesas. Dėl to mes turime juos įgyvendinti nepaprastai ryštingai. Dėl dviejų žingsnių, tai ar dviejų tikslų, reikia juos įgyvendinti paraleliai. Taip, reikia ryštingų reformų sąjungoje, reikia pokyčių, bet tuo pat metu reikia pokyčių ir tarp valstybinių, globalių mastų. Čia es ne tik, kad e, turėtų būti lyderė, ji privalo prisimti visą atsakomybę. Paryžiaus klimato susitarimas unikalus pavyzdys, kaip įmanoma suvienyti šias jėgas. Pasinaudokime šio įdirbiu šią dvasę ir imkime sunkiausios užduoties, kuri mūsų laukia. Nemažiau aštri tema skaitmeninimas. Ir vėlgi reikia vienybės. Vėlgi mums reikia iš vienos pusės jėgų, kurios išnaudos skaitmeninimo galimybes, padės aukti verslui, o iš kitos pusės reikia, galvojant apie socialinį elementą, pažiūrėti viską iš etinės pusės, dirbtinis intelektas turi būti tinkamai suvaldytas, taigi reikia būti atsargiems ir neprašauti pro šikšnelę. Laikotarpiai sunkus, pavojai dideli, juos įveiksime tik kartu. Nesvarbu, kokias yra grėsmės, ar verslui, ar visuomeniai. Tikrai ne viena valstybė savarankiškai jų neįveiks. Tik bendromis jėgomis mes sukursime saugę Europą. Saugę Europą, kurios mes visi nusipelnome. Žmogus besikeitančioje skaitmeninėje ekonomikoje. Tai yra mūsų veiksmų pagrindas. Reikia užtikrinti jiems svarbiausius apsauginius dalykus. Jeigu negalite rasti darbo, reikia padėti, reikia sukurti darbo vietas, kurios yra orios ir teisingos. Visas, visa tai, kas egzistuoja tradicinėje ekonomikoje, turi būti perkelta į skaitmeninę debesų kompiuteriją. Ten dirba daug žmonių, kaip mes galime įgyvendinti uh, jau pasitvirtinsus socialinius principus. Todėl, ponius ir ponai, tikrai labai atidžiai jūsų klausiausi, tačiau ponia Moten, besiklausydama jūsų tiesiog palengvėjo man, kad jūs nebalsuosite už mane, man jūsų balso nereikia ir aš jo tikrai nenoriu. c'è una richiesta eh, una richiesta di intervento ai sensi del Prašoma suteikti žodį dėl e, darbo tvarkos man Seimsvod. Septintasis priedas, pirmasis straipsnis, e, interesų deklaravimas ir antrasis straipsnis. Tuo pagrindu noriu paprašyti parlamento įsiaiškinti, ar nėra supainioti interesai, bei mane domintų, kaip ta procedūra aiškinimuose atrodys. E, mm, sì, però il suo non è un appello, un richiamo al regolamento, per cortesia. E quindi... Bet e, tai nėra pasisakymas dėl darbo tvarkos. Tęsime diskusiją. Ponas Gaspari, dvi minutės, prašom. Pone pirmininkė, Europos liaudės demokratijos partija ir uh, mes turėjome savo lyderį, Manfredą Weberį. Mes norėjome, kad jis taptų komisijos pirmininku, tačiau po rinkimų, po rinkimų vals, kai kurie valstybė ir vyriausybė vadovai nusispjovė ant piliečių valios. Ir pamatėme, kad nepakako drąsos iš, išgirsti piliečių valią ir, pas, ir nuspręsti, kas turi tapti tikruoju piliečių komisijos pirmininku. Tačiau dėkui Dievui, kad buvote pasirinkta jūs, ponė van der Leyen, ir kad jūs esate pasirengusi keisti Europą į gerą. Jūsų, ponė van der Leyen, laukia Europa sudėtingoje situacijoje, laukia didžiuliai darbai. Tie darbai nesibaigia praėjusioje kadencijoje mes bandėme dirbti kartu su visomis frakcijomis. Aišku, ne visos frakcijos yra ekstremistrų, kurie nori sugriauti Europą, o ją nestibrinti, tačiau mums pavyko rasti sąlyčio taškų ir kurti mums bendrą ir svarbę Europą. Prašau, ponė van den Leyen, pasirūmpinkite, kad parlamentas būtų jūsų partneris kovoje už stipresnę Europą, parlamentas, kuris padės įveikti jums visas kliūtis šiame kelyje. Parlamentas visada kovoja už stipresnę Europą. Ir mes norime, kad ši kova ateityje tęstusi kartu. Pone Moiden, jūs e, pasisakėte tikrai nepykantos kupina, kupinais žodžiais ir tai tikrai neprimtina. Ir jūs net neradote palaikymą savo apygardoje, kad galėtumėte kandidatuoti į Vokietijos parlamentą Bundestagą. Tai susitaikykite su tuo, kas esate ir nekankinkite mūsų. Ponas Gualtieri, dvi minutės. Dėkoju, pirmininkė. Gerbiama von der Leyen. Jūs esate kandidatė į komisijos pirmininkės dėl to, kad taryboje nepavyko rasti, sutelkti daugumos e, kitiems špicen kandidatams. Tai nebuvo padaryta pagal. Tarsi tai buvo padaryta pagal taisyklės, tačiau institucinė prasme, politinė prasme pajutome žalą tam tikrą. Mes turime remti Europos demokratinius procesus. Mūsų frakcija, kitos frakcijos surinkia politinės diskusijas su jumis. Mūsų parama jums e, bus siema su aiškiais įsipareigojimais. Ir tai yra naujas dalykas. Tai turėtų padėti sustiprinti ryšius tarp Europos ir piliečių. Ir mes į tai turėtume žiūrėti rimtai. Ir tarybai tai turėtų žiūrėti rimtai, nes kitaip uh, E, jos autoritetas labai smarkiai nukentės. Jūs e, laiškė mūsų frakcijoje teigiamai sureagavote į tam tikrus mūsų prašymus. Pavyzdžiui, kalbėjote daugiau apie pokyčius kovant su klimato kaita, investicijas į tvarumą. Bet mums reikia daugiau viešųjų, būtent viešųjų investicijų. Reikia, kaip galima geriau pasinaudoti lankstumo priemonėmis, kad užtikrintume augimą. Reikia Europos sistemos e, kovojant su nedarbu, ypač jaunimo nedarbu, reikia geresnės aplinkos verslui, teisinės valstybės principų, humanitarnių koridorių. Taip pat e, prieglopščio sistema turi būti pagrįsta humanitarniais sumetimais, reikia ir e, daugiau paramos špicent kandidato procesui. Mes, jūs apie tai kalbate savo laiškį ir mes uh, atsižvelgėme į tai ir mes kovosime visomis išgalimis, kad užtikrintume, jog tai ir būtų įgyvendinta, tai ką jūs žadate. Mes galime e, matyti naujus partnerius Europos komisijoje, galvodami apie tą jūsų laišką ir matome, kad tai yra europietiškos jėgos, tai mus įkvepia. Ir norėčiau dar kai ką pasakyti aiškiai ir tai yra gerai Europai, nacionalistai taps nebesvarbus. Pone von der Leyen, mūsų frakcija bus jūsų atidus pašnekovas, bet ir reiklus. Mes dabar matome jūsų įsipareigojimus, bet jeigu jie nebus palydėti veiksmais, tai mes jūsų neberemsime. Mes tikimės, kad tie įsipareigojimai, kurių norėjome iš jūsų, bus įgyvendinti. Ir jeigu tai bus, mes jūs remsime ir kovosime kartu už teisingesnę Europą. Dėkoju. Dabar ponas Ežinė, dėkoju. Pirminkė, ponė von der Leyen, aš turiu tik minutę, tai trumpai. Norėčiau Prancūzijos delegacijos vardu ir savo frakcijos vardu, atsinaujinančios Europos vardu pasakyti, kad e, mes e, remiame jūs. E, pažiūrėkime į tai, kaip vyko Europos parlamento rinkimai buvo sakoma, kad nacionalistai laimės, bet vis tik šiandieną matome europietiškų jėgų daugumą po rinkimų. Ir Matote, kiek daug yra tų jėgų atstovų visur, visose frakcijose. Mes e, matome, jūs, kokie yra jūsų įsipareigojimai, e, pavyzdžiui, dėl CO2 planai, klimato kaitos e, sitie planai, taip pat socialiniai dalykai. Ir tie dalykai yra svarbus įvairiems frakcijoms, įskaitant tas frakcijas, kurios yra proeuropietiškos. E, aišku, galima galvoti plačiau, pavyzdžiui, kalbėti apie prekybos sutartis, apie Paryžiaus įsipareigojimus ir tikimės, kad komisija galvos apie ateitį. Šioje salėje yra europiečių dauguma ir mums reikia, kad jūsų projektus paremtų europietiškos jėgos. Matome, kad klimato kaita tapo bene aktualiausia problema Ir turime apie tai kalbėti, būtent čia, šioje salėje. Ir e, tikimės, kad jūsų žodžiai taps istoriniais. Mes girdime be ne pirmą kartą tokius ištingus žodžius e, kovos su klimato kaita kontekste čia ir tikiuosi, kad jūs vykdysite savo prievalės ir tikimės, kad jūs ir europiečiai įsivyraus komisijoje. Dabar ponas Gyvaldas, pusantros minutės, prašom. Pone ministrė von den Leyen, jūs pažadėjote mums žaliai sandoriai, tačiau čia tik pavadinimas žalias, o turinyje e, aš tos žalumos neižvelgiu. Klimato kaita ir rušių išnykimas. Tai du didžiausi iššūkiai. Jūs kalbėjote apie minus 55 procentus e, kaip tikslą, tačiau neįsipareigojote to tikslo siekti, tačiau būtent to ir reikalauja mūsų jaunimas išeinantis į gatves apie tai kalba mokslininkai. Mums reikia labai aiškaus jūsų įsipareigojimo. Minus 55 procentai CO2 ir kitus, kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų iki 30 metų. Rūšių niekimas. Jūs gyvenote daug Hanoveryje. Aš ten atlikau mokslinius tyrimus, skaičiavau, kiek yra pavyzdžiui, draukelių rūšių. Šiai dienai jų yra stipriai mažiau nei praeitįje. Taigi mums reikia keisti, be kita ko, ir savo žemės ūkio politiką, kuri ir ta nauja politika turi padėti sumažinti rūšių nykimą. Ar galite įsipareigoti už tokią politiką, kuri realiai kovotų su gyvūnų ir augalų rūšių nykimu? Beje, kalbant apie išorės sienas, taip, žmonės žūsta ir tai blogai, ir tai baisu, tačiau vien tik apie tai kalbėti nepakanka. Ar esate pasiryžusi suteikti Frontexui stipresnius įgaliojimus gelbėjimų jūroje operacijoms? Jūs kalbėjote drąsiai, tačiau įsipareigojimai nėra tokie drąsūs. Dėkoju, prašau kalbėtų laikytis kalbėjimų skirto laiko, nes kalbėtų sąrašas labai ilgas šį rytą. Pana Zanį dvi su pusę minutės. Ačiū pirmininkė. Ministrė von der Leyen. Savo kalboje mes neišgirdome nieko stepinančio. Tai yra kalba, kurią girdėjome ne kartą čia, šioje salėje, kur buvo gausų pažadų, kurių jūs nesugebėsite įgyvendinti. Tas kelias, kuris jūsų laukia, yra nelengvas, matėme tą pastarosiomis dienomis, matėme tą ir diskusijose, matome tą ir diskusijose vykstančiose šyrit šioje salėje. Jūs bandėte patraukti į savo pusę dvi partijas ir dviejopus interesus. Jūs norite sukontroliuoti migraciją, jūs norite realistiškesnio, pragmatiškesnio požiūrio į ekonomiką, jūs norite remti pramonę. Kita vertus, jūs e, turite kairiuosius, kurie laikosi ideologinio požiūrio, kurie nori priimti absoliučiai visus žmonės, jų neskirstant ir kurie labai aktyviai kovoja dėl klimato, kovos su klimato kaita. Taigi tai jums bus nemenkas iššūkis ir jums reiks apsispręsti, ar jūs norite suteikti daugiau galių kairiesiems ir tas atsiskleidžia tame laiške, kurį jūs parašėte socialdemokratams, ar, kaip šiandien kalbėjote savo įžanginėme žodėje, laikysitės pragmatiškesnio požiūrio ir tokiu būdu Euro, Europai leisite išbristi iš sąstingio Taigi mes turime galiausiai išbristi iš tos nuolatinės nesibaigiančios krizės. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikia priimti žmonės, reikia gelbėti gyvybės jūroje. Puiku, visa tai yra gerai. Bet jūsų kalboje neišgirdau daug apie milijonus europiečių, kurie nukentėjo ir toliau kenčia dėl to, kad buvo laikomasi klaidingos politikos kurią patvirtino dauguma čia. Jūs visiškai nekalbėjote apie nelaimės Graikijoje, apie tai, kad šalis buvo sužlugdyta ES vykdomos politikos. Panašu, kad jūs nenorite judėti į priekį ir imtis radikalių pokyčių, kurių reikalauja piliečiai. Ir panašu, kad tam jūs net neturite daugumos paramos. jeigu jūs nesižvelgsite į tuos, kurie galvoja kitaip, taip, tai Europai nepadėsite ir taip pat neleisite parlamentui suvaidinti savo vaidmens per ateinačius penkerius metus. Mes nemanome, kad jūs atnešite tuos pokyčius, kurių mums reikia. Mes nemanome, kad jūsų gyvenimas bus labai lengvas, bandant užsitikrinti daugumos paramą. Jūs negalėsite būti gera visiems. Taigi dar kartą norėčiau pasakyti, kad balsai iš šios salės pusės nebus jums palankus. Ir mes jūsų neparemsime. Mes žinome, kad šis parlamentas per šią kadenciją ignoruos dešiniuosius ir e, dėja mes negalėsime jūsų paremti. Pona Zylė, ponia von der Leyen, politikoje šiame parlamente suprantame, kad kartais reikalinga užtikrinti daugumą, bet visuomet yra labai svarbu uh, kokių pažadų jūs e, pateikėte ir kiek pavyksta jums jų įgyvendinti, kaip ir e, šefas didelėme restorane, jūs esate atsakingas už visus, atsakinga už visus ingredientus, kuriuos dėsite į savo e, patiekalus ir jūs būsite vertinta, vertinama klientų, kurie ragaus jūsų patiekalus. Ir čia svarbu ir visi piliečiai, ir uh, piliečiai gyventys mažame Portugalijos miestelėje, bet praeitą savaitę jūs lankėtės mūsų frakcijoje ir sakėte, kad vienas pagrindinių principų yra subsidiarumas. Šiandieną aš mačiau, kad 30-ąją savo kalbos minutę jūs pamitėjote pirmąjį kartą subsidiarumo principą. Aš manau, kad nemanau, kad transnacionaliniai sąrašai priartins piliečius prie ES. Aš nematau, nemanau, kad kvalifikuotai balsų dauguma bus priimami visi sprendimai ypač jeigu kalba eis apie proporcingumą, politinius klausimus ir mažumų teisės. Taigi dėja, šiandieną esu nusivylęs e, išklausęs jūsų pasisakymo, lyginant su to, ką jūs sakėte praeitą savaitę. Ponas Fereira, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė von der Leyen. Jūs matote, kad yra didžiulė neligybė tarp, tarp šalių ir tą matome jau dešimt metų. Matome, kad yra daug neužtikrintumo, daug nestabilumo, kalbant apie darbuotojus įvairiose ES šalyse, yra daug neligybės tarp vyrų ir moterų ir didžiųjų sostinių konsensusas reiškia, kad yra aukojamos aplinkosauginės teisės ir, ir, ir panašiai. Yra puolamos viešos paslaugos. Taigi pažangos socialinio teisingumo Europa, gynybos aplinkosaugos Europa, demokratijos, solidarumo, bendradarbiavimo ir taikos Europa. Ši Europa negali taikstyti su kelių sostinių konsensusu. Ir dėja mes Ankstesnėje kadencijoje turėjome su tuo taikytis ir šioje kadencijoje mes tikrai su tuo kovosime. Dėkoju. Ačiū, e, ponas Sonebon. Pusantros minutės. Ačiū. Pone von den Leyen, e, sveiki atvykę į parlamentą. Džiaugiuosi, kad šiai dienai nebesu e, be ne, nerimti aukščiausias Europos institucijų darbuotojas. Aš sužinojau, kad teko ponui Bureliui savo laiku atsakyti vieno iš posto, nes pamiršo jis deklaruoti 300 tūkstančius eurų. Dabar jis turės būti e, vyriausias įsigaliotinės išorės klausimais Kristin Lagarde, kuri niekada nėra vadovavusi jokiam centriniam bankui ir net nuturi išsilavinimui, dabar vadovaus Europos centriniam bankui. E, Charles Michel turės vadovauti vadovų tarybai, jis net Belgijoje nesugebėjo tinkamai vyriausybei vadovauti, o visą tai vanikuoja jūs, vanikuoja jūs, ponia van der Leyen, ministrė, e, nesėkmingai dirbusi, ir galite mm, pasididžiuoti tik prastu valdymo administracijai administravimu ir įvairiausiais skandalais. O tam, kad jūs išrinktų, jūs esate pasiryžę nusileisti visiems nuo e, PIS partijos iki fašistų. Tikrai negaliu iš jūs balsuoti. Ponas Deutsch, dvi minutės. Pone van den Leyen, Vengrijos parlamentarų delegacijas poziciją netrukus pristatysiu keletų sakinių. Naujoji Komisijos pirmininkė pirmiausia privalo pasirūpinti sąjungos sienų saugumu. Migrantai privalo būti sustamdyti, nelegali migracija privalo būti užkardyta, tai kenkia mūsų piliečiams, mūsų tradiciniam gyvenimo būdui, mūsų kasdienybei. Iš naujosios komisijos pirmininkės mes tikimės, kad ji tikrai įvertins valstybių narių pastangas saugant išorės sieną. Antra. S sutarties ketvirtasis skirsnis sako valstybių narių savarankiškumas, suverenitetas yra gerbiamas. Tai yra kiekvienos valstybės egzistavimo pagrindas. Pastaraisiais metais kairioji dauguma Europos parlamente daug kalbėjo apie septintąjį straipsnį ir jo pagrindu nori apribuoti nacionalinių valstybių galės iš naujosios pirmininkės. Tikimės, kad savo vadovavimo komisijai metu iš visų jėgų stengsitės uh, apsaugoti valstybių narių identitetą ir suverenitetą. Trečioji mintis - žemės ūkio subsidijos ir sanglauda. Tai nėra išmalda regionams. Ne, tai yra vieno iš svarbiausių ES tikslų įgyvendimas – ekonominė ir socialinė sanglauda. Todėl reikia investuoti į tokius regionus. Iš naujosios pirmininkės lauktumėme tokio daugiamečio finansinio pagrindo, kuriame nebūtų nubaustos šiuo metu skurdžiau gyvenančios valstybėms, valstybės, tai yra pirmiausia, aišku, vidurio rytų Europos bei Višengrado ketvirtuko valstybės. Minutės poniai dalį. Ačiū pirmininkė. Ateinantiems penkeriems metams reiks liderystės, kuriai neten, kurios netenkins dabartinė situacija. Mums reikalinga Europos komisija, kuri būtų ambicinga, pažangi ir kuri siektų pokyčių. Puiku, kad jūs iki 50 metų sieksite ES, kuri būtų neutrali klimato prasme ir kad ketinate to pasiekti per pirmasias šimtą dienų. Bet kai kalbant apie šiuos tikslus, nepamirškite, kad parlamentas reikalavo, kad 55 procentais būtų sumažintos CO2 emisijos iki 30 metų, nes tai atitinka ilgalaikė strategija ir Paryžiaus susitarimo tikslams. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikia išplėsti apivartinių taršos leidimų sistemą. Aviacija ir jūrų laivyba turi prisidėti, bet ši sistema negali būti bendrai išplėsta visam transportui. CO2 standartų tikslui turėsime daug dirbti. Ir mes reikalavome tokio įsipareigojimo, kad nesumažintumėte CO2 standartų, dėl kurių susitarėme. Mes turime kur kas daugiau pasiekti aplinkosaugos srityje. Jūs turite kalbėti apie biologinės įvairovės strategiją. Mes turime suprasti jūsų poziciją apie netoksiškos aplinkos strategiją. ES reikia atnaujintos pramonės politikos. Uh, tokios pramonės, kur būtų kalbama ne tik apie skaitmenimą ir automatizavimą, bet kur kalbama būtų ir apie ekologinius aspektus. Tokios pramonės politikos mums reikia, kur būtų atsižvelgiama į mūsų dabartinius būsimus darbuotojus, studentus. Ir galiausiai norėčiau pakalbėti apie migraciją. Jūs kalbate apie tai, kad reikia naujo požiūrio į migraciją. Ir aš kaip parlamentarė, kuri atstovauja Maltai, vienai iš labiausiai su šia problema susidurinčių valstybių, norėčiau, kad migracija būtų prioritetas, kur solidarumas nebūtų vien tik tai žodis, kad būtų aiškių teisėkros pasiūlymų, pavyzdžiui, Dublino reglamentas, kad jis būtų įgyvendintas ir taptų teisės aktu. Kad ne tik kelio šalys neštų tą naštą, kaip yra dabar. Mums reikia tokios politikos, kuri pakeistų situaciją iš esmės, jeigu norime, kad europinis projektas judėtų į priekį. Ir tai yra tokia politika, kurios reikalausime mes, socialdemokratų frakcija. Dėkoju. Ačiū. Vieną minutę, poniai Vauden. Ačiū. Kartu su daugeliu kolegų Renew Europe frakcijoje aš daug galvoju apie tai, ar paremti ponios von der Leyen kandidatūrą ar ne šiandieną. Ir ta sistema, kuri, pagal kurią ji buvo pristatyta mums šiandieną, buvo sulaužyta. Tačiau šioje salėje aš esu milijono Britanijos piliečių valia, tų piliečių, kurie nori, kad mes pasiliktumėme Europos Sąjungoje. Ir būtų kvaila praleisti šią galimybę. Europos Sąjungai reikia veiksmų, o ne vilkinimo. Pone von der Leyen, noriu aiškiai ir, ir paprastai Jums pasakyti, kad mano balsai atėjo mane taip pigiai ir aš remiu Jūs šiandieną dėl to, kad prašau ir Jūsų paramos. Jūs turite reformuoti šią sulaužytą sistemą, Jūs turite imtis realių veiksmų ir ne tik žodžiais kalbėti apie tai, kad reikia skubiai atremti klimato kaitą. Reikalinga skubėjimtis Dublino susitarimo. Pone von der Leyen, man kaina bus panaudoti jūsų įtaką sėdint prie kiekvieno stalo, tam, kad būtų ilgai pratestas breksito terminas, kad Europ... Junktinė karalystė kuo galima ilgiau išliktų Europinė šeimos nare. Dėkoju. Mister... Ponas Eichhaut, vieną minutę prašau. Ačiū. Pone von der Leyen, dėkoju Jums už Jūsų kalbą. Lyginant su praeitą savaitę, žingsnis didžiulis žengtas į priekį, tačiau vis tiek įdomu, už ką mes balsuojame nes tiek daug kas keičiasi, tiek daug neiškumo, pavyzdžiui, dėl klimato kaitos. Jūs kalbate apie minus 50, minus 55 procentus, bet ką oficialiai ir veiksmingai pasiūlys ES, kad 20 metų gruodžio mėnesį Paryžiaus tarimas būtų gyvenintas, tas dar nėra aišku. Jūs programoje minite biologinės įvairovės strategiją, bet nėra kalbama apie bendrą žemės ūkio politiką. Ką jūs darysite su dabartinė BŽUP reforma? Toliau apivartinių taršos leidimų sistemos išplėtimas įtraukiant transportą. Ką tai reiškia? Mes turime pasirūpinti, kad mūsų automobiliai būtų švaresni, kur kas švaresni nei yra dabar. Ir tai, kažin, iš tiesų matome, kad tai galbūt labiau aktualu Vokietijos automobilių gamintojams. Toliau, teisinės valstybės principai. Puiku, bet ar jūs pritarėte tam, kad būtų toliau taikoma 7 straipsnio procedūra prieš Vengriją? Galiausiai reikia užbaigti tą procesą. Bay, Ponas Bey, vieną minutę. Pone von der Leyen, prieš penkerius metus šioje salėje jūsų pirmtakas Žanas Klodas Junkeris paskelbė, kad tai bus paskutinio šanso komisija. Jūs e, norite vadovauti Europos komisijai, kuri yra paskutinė stotelės komisija prieš Europai tampant tautų Europą. Diskusijos, kurios vyksta Briuselėje, vis, visos procedūros yra labai miglotos ir neaiškios, viskas daroma už uždarų durų. Ir jūs pristatyta yra, esate šiandieną dėl to, kad to norėjo kelios politinės frakcijos. Ir jūs pati šį rytą kalbėjote apie laisvą priekybą, apie mūsų planetą ir panašiai. Jūs dar daugiau siekiate federalizmo ir paminate tautų lūkesčius. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikia atsakyti vienbalsiškumo, kalbant apie migraciją, kad reikia daugia kultūriškumo, kad tai dėja kenkia mūsų tautų identitetui ir tapatybei. Taigi, Jūs pataikaujate kairiesiems ir liberalams ir dėl visų šių priežasčių mūsų balso dėja jūs negausite. Lundgren, Ponas Lundgrenas, vieną minutę. Tak. Ačiū. Pone von der Leyen, jūs kalbėjote apie tai, kad egzistuoja iš tiesų tam tikrų konfliktų tarp, tarp valstybių narių. Ir mes matome, kad iš tiesų mes e, pagal tokią Europą, kokią jūs pristatote, uh, Čia e, mums trūksta tokio bendro susivokimo, kad e, valstybės galėtų veiksmingai tarpusavį bendradarbiauti ir keistis idėjomis. Nes iš tiesų Europą valdo ne direktoratai ir valstybės norės nori išsaugoti savo tapatybę. Valstybės narės, aišku, turi savų interesų. Ir piliečiai visose valstybėse narėse turi savų lūkesčių, kas turi būti mums esminis dalykas, o ne kokie tai pavieniai interesai. Ir iš tiesų aš e, esu priverstas e, balsuoti prieš e, kandidatę, kuri nesiekia jokių pokyčių, bet nori viską palikti taip, kaip yra. Ačiū, ponė Maties. Pone von der Leyen. E, kraštutiniai dešinieji išsakė savo žodį prieš jų savo nuomonę, taip pat jūs e, parašėte daug laiškų, bet daug kas atmeta tai, ką jūs siūlote. Šiandieną turime mes galiausiai apsispręsti ir dėl to noriu jūsų kai ko paklausti, pavyzdžiui, sanglaudos sityje. Ką jūs darysite? Ko reikalausite iš pačios Europos komisijos? Uh, ar kovosime su klimato kaita ir galvosime apie tai, kaip išsaugoti planetą, ar kaip padėti pramoniai, pavyzdžiui, Vokietijos ginklų pramoniai. Ką jūs ginsite? Ar mes e, kovosime už viešasias paslaugas, ar už kitus dalykus? Ką jūs ginsite? Darbuotojų teises, ar toliau E, rekomenduosite jas žlugdyti? Kokią jūs Europą ginsite? Ar turėsime deramą prieglopščio politiką, ar visus e, nugręšime nuo savo sienų? Mums, ponia von der Leyen, reikia penkerių aiškių aiškios politikos metų mums nereikia prieštaraujančių tarpusavėje pažadų. Europa nebegali jau ilgiau laukti. Ir bijau, kad jūsų e, pasiūlymai yra kupini tuščių pažadų. Dabar ponė Begin. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš turiu tris vaikus ir man labai malonu kaip moterį matyti moterį kandidatę pirmą kartą. Tačiau aš tikiuosi, kad pokyčiai tuo ir nesibaigs. Vyriausybės, kurios pritarė jūsų kandidatūrai, tikrai išvelgė e, jumise tinkamą asmenį, bet taip pat E, tuo pačiu metu buvo atmesta kitų arogancija, kurie bandė pateikti tam tikrus savo pasiūlymus. Mes turime būti vieningi. Pone von der Leyen, po mūsų susiekimo jūs e, pateikėte įvairių pasiūlymų dėl, pavyzdžiui, e, minimalaus atlygio, dėl kovos su klimato kaita. E, taip pat kalbėjote apie teisėkuros galės Europos parlamentui. Penkių žvaigždžių judėjimas dėl to ketina paremti jūs, bet per ateinančius penkerius metus kiekvieną dieną turėsite įrodinėti, kad jūs verta mūsų pasitikėjimo. Mes labai atidžiai seksime, kaip jūs dirbate. Mes e, prieštarausime jūsų pasiūlymams e, ryštingai, jeigu tai prieštaraus Europos žmonių interesams. Mes turime pasiremti geriausią praktiką iš atskirų valstybių narių, iš Prancūzijos, Italijos, Ispanijos. Pone von der Leyen, mes tikimės, kad jūs įkūnysite pokyčius, kurių taip reikia Europos žmonėms. Nenuvilkite mūsų. Ponas e, Gonsalspons, visi uh, E, visi žino, kad nederamai buvo elgiamasi su parlamentu, e, siūlant jūs kandidatai komisijos pirmininkės. Taip pat visi žino, kad dabar ne laikas sukelti institucinę krizę. Mes neturime e, sakyti, padaryti taip, kad euroskeptikai sakytų, jog jie teisūs. Mes turime imtis dabar atsakomybės. Ko, taryba suklydo, bet parlamentas negali suklysti. Mes dėl to turime pasikliauti, pasitikėti jumis, nes matome, kad pasaulyje daug krizių gali kilti prekybos karas. Mes turime galvoti, kaip jūs paremti. Jūs išsakėte savo požiūrį, jūs išsakėte paramą Europos e, demokratijai. Ir mes turime prisiminti, kad e, mes turime veikti vadovaudamėsi dialogo dvasia ir taip pat, kad dialogas padeda kovoti su dogmatika ir ES būtent įkūnija tas pažangesias lygas. Mes e, turime siekti, kad jūsų kandidatūra, jūsų darbas atitiktų europiečių poreikius. Aš esu tikras, kad mes galime jumis pasikliauti, pavyzdžiui, ginant teisinės valstybės principus Ispanijoje ir vienybę teritorinį Ispanijos. Mes dėl klimato kaitos taip pat turime labai rimtai dirbti. Ir jeigu uh, Jūs pasisakėte kaip labai e, tvirta europietė. Jeigu bus balsuojama prieš jūs, bus balsuojama kartu su euroskeptikais. Mes turime jūs palaikyti, jūs kalbėjote apie lyčių lygybę. Mes turime būtent šiandieną kalbėti apie vyrų ir moterų lygybę. Ir šiandieną mes negalime prarasti tokios progos. Pasitik, pasikliaukite mumis, mes jūs remiame. Dabar ponas Morajas. Ministrė von der Leyen. Jūs paminėjote vieną po kito labai svarbius klausimus ir mano frakcijai tai yra vieni iš didžiausių prioritetų. Tai yra Dublino proceso atnaunimas ir išsamus teisinės valstybės mechanizmas ES. Cituoju jūsų atsakymus e, mūsų frakcijai savo laiškė, socialistų frakcijai. Jūs kalbėjote apie klimato kaitą, socialinį ramstį ir panašiai, bet yra klausimai, kurie yra lemiamos svarbus ES. Mes tai žinome ir jūs teisingai kalbėjote. Jūs patekėte pagrindinės mintis tokios, kaip mes, kad norėjome, bet mes taip pat norime matyti išbaigtas mintis. Pavyzdžiui, Dublino procesas, migracijos paktas. Jūs yra žinome, kad reikia tam kvalifikuotos daugumos taryboje egzistuoja inercija, nematėme naujų sustarimų migracijos srityje ir žmonės toliau skęsta viduržėmio jūroje. Mes turime kovoti su ta inercija. Jūs minėjote e, kvalifikuotą daugumą kitose srityse, bet man minėjote e, šitos srities humanitariniai koridoriai, kiti dalykai. Mes turime išgirsti daugiau detalių apie tai ir dėl teisinės valstybės mes taip pat norime daugiau detalių. Sankcijos, daugiametė finansinė programa, Vengrija, Lenkija kalbant apie šalis, mes turime imtis ryštingų žingsnių, kad Europa nežlugtų. Aš esu Junknės karalystės atstovas ir žmonės dabar siuntinėja Twitterio žinotės apie tai, kad jūs sakėte, esate pasirengusi pratesti datą. Jūs netaip sakėte per mūsų susitikimą. Ir kitaip, e, tiksliau laiškė savo kalbėjote apie tai. Jūs kalbėjote apie orų pragmatišką kelią. Būtent pragmatiško oraus bendravimo mes norime. E, daug kas kalba apie Brexitą e, šioje salėje e, visiškai kitaip, bet mes būtent norime pragmatiškų santykių. Ponas Verikano, vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Pone von der Leyen, norėčiau padėkoti Jums, norėčiau pasveikinti. Jūs puikiai pakalbėjote šiandien ir praeitą savaitę. Uh, E, susitikusi su atsinaujinančios Europos frakcija. Aš noriu reaguoti į tai, ką sakė ponas Eichhaut. Taip, per pastarąsią savaitę pamatėme pokyčių, jie yra realūs. Reikia pripažinti, kad ES susiduria su labai rimtais iššūkiais iš įvairių pusių. Pirmiausia, kai kas populistai, nacionalistai nori, kad Europa žlugtų. Nes e, jie mato nepasitenkinimą piliečių ir bando tuo pasinaudoti. Sako, kad jeigu mes vėl pastatysime sieną, suskaidysime valstybės, mes susigražinsime kontrolę ir viskas bus geriau. Pone uh, Pone von der Leyen žino, kad tai yra neteisingas požiūris, jis tai supranta ir jis per, ji per praėjusią savaitę labai daug apie tai kalbėjo. Mes manome, kad ji gali dirbti kartu su mumis, kad sukurtume geresnę Europą, kad sureaguotume į poreikį užtikrinti didesnę, stipresnę demokratiją. E, taip pat, kad pasiektume sutarimą dėl klimato e, priemonių skaitmenės rytyje E, taip pat žinome, kad piliečiai nepatenkinti dėl to, kaip buvo tvarkomasi su ekonominės krizės padarniais. Mes turime ieškoti e, išeičių sprendimų ir mes visi turime dirbti. Taip galbūt ne viską dar matome, ko norėtume jūsų pasiūlytų priemonių rinkinyje, bet turime dirbti, kad pasakytume ne nacionalistams, populistams ir taip geresniai Europai, kuriam šiandien siūlo ponia von der Leyen. Dėkoju. Pona Žado, vieną minutę. Pone kandidatė, Jūs klausimuose išsakėte paramą susitarimui tarp ES ir Merkosūro šalių. Kokių ketinatės reikalauti įsipareigojimų klimato kaitos rytyje? Nes jūs remiate prezidentą Bolsinarų, kuris nusprendė Amazonę sunaikinti didelio verslo labui. Kokia yra jūsų įsipareigojimų vertė, kalbant apie tas moteris, kurias puola prezidentas Bolsonaro kas kart, kurie, kurios susiduria su lytiniu priekabiavimu ir kur išnaudojami darbuotojai. Tai ar tokią socialinę Europą jūs ketinate ginti, ponė kandidatė, susitarimas su Merkosūru, tai yra siaubinga globalizacija, tai yra klimato kaitos ignoravimas. Tai yra žemės ūkio darbuotojai, apie kuriuos jūs visiškai nekalbėjote savo pasakymę. Jūs norite, jeigu jūs norite Europos projekto, jeigu nenorite parduoti Europos dideliam verslui, automobilių verslui, jeigu jūs nenorite Europos atiduoti ekstremaliams dešiniesiems Brazilijoje. Ir, jeigu, ir šioje salėje, jeigu jūs nenorite pasmerkti piliečių kančioms, stabdykite susitarimą su Mercosur. Ir taip pat turime nau, turime reikalauti visai kitokios bendrošios žemės ūkio politikos. Štai apie tokias vertybės turime kalbėti. Ačiū, ponas Madison, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė von der Leyen. Turiu vieną minutę ir tarsi tik kelis sakinius. Pirmiausia, mes e, esame nusiteikę aktyviai šioje salėje. Ana salės pusė nemėgsta mūsų, mes nemėgstame jų, puiku, tai yra demokratija. Aš susitikau kelis kartus su ponu Timermansu. Ir jis, žinau, kad buvo siūlomas kaip naujas komisijos e, pirmininkas. Tačiau mes žinome, yra, kokie jo yra politiniai įsitikinimai. O dabar klausęsis, klausydamasis ponios von der Leyen apie imigraciją, apie klimato politiką, turiu pasakyti, kad neižvelgiu didelio skirtumo tarp pono Timmermanso ir ponios von der Leyen. Tai yra pragmatiška politika, aš suprantu, bet toks yra faktas. Liko man tik 10 sekundžių. Ir dar norėčiau pasakyti, kad visos valstybės narės Šengeno erdvėje sutarė, kad turime apsaugoti išorės sienas. Ką daro dabar Italija, ką daro Vengrija su savo milijardu eurų. Ir mes turime stabdyti nelegalią priekybą žmonėmis, nes daugelis čia tiesiog tai remia ir milijonai eurų nusėda žmonių priekei, priekeivių žmonėmis kišenėse ir mes sakome, viskas puiku, turime atverti sienas. Aš nemanau, kad tai yra teisingas kelias, bet, na, sėkmės jums šį vakar ir tikiuosi, kad turėsime ir kitokių kandidatų. Dėkoju. Epping, Ponas Epping, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Ką galiu konstatuoti,